politinės transformacijos procesus, ypač saugumo ir teisingumo sektoriuose. Ačiū. Much, dėkoju, ponė komisarė, dėkojame, kad dalyvavote šiose diskusijose. Kolegas norėčiau informuoti, kad gavau šešis rezoliucijų projektus. E, dabar baigiame diskusijas šią temą e, ir pradėsime balsavimą. Kaip paprastai, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą, tai yra man suteikta privilegija, todėl visų prašau užsidėti ausinės. Na pořadu jednání je hlasování o sedmi návrzích usnesení o situaci v oblasti lidských práv v Iránu, zejména o hromadných popravách a nedávném úmrtí blogera Satara Beheštího. Přejdeme k projednání společného návrhu usnesení sedmi politických. Iranas masiškai vykdomos mirties bausmės, e, tik laraštinkos ataro hešti mirtis yra ne. Kelios frakcijos yra pateikusios tekstus, pakeitimų nėra. Taigi, e, prašau balsuoti. 13 punktas. Prašau balsuoti, balsuoti baigiame. Kdo je pro? 14 kas už. Dalimis. Pirma, pirma dalis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta Reikia pasitikrinti elektroniškai. Končim. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau L punktas preambulė, ponė Dekaiser, žodinį pakeitimą nori pristatyti. Oui, Taip, pirmininkė. Tai yra pusiau techninio pobūdžio pakeitimas, kadangi tekste buvo netikslumas, mes galvome, kad Žanaf Panai yra vis dar kalėjime, mes šiek tiek patikslinome tekstą, faktiškai jis dabar yra laisvė, taigi turime dabar tokį mm, variantą. Nasrin Sotudeh yra kalėjime ir pabrėžiama žmogaus teisų pažeidimai Irane. Ji pradėjo bado streiką dėl to, kad jai buvo draudžiama sutikti su šeimos nariais. Čafar e, Panahi yra nuteistas šešieriems metams kalėjimo, 20 metų draudimo filmuoti ir draudžiama jam keliauti. tedy o tomto bodu odůvodnění L. Kdo je pro? Kas už? Ačiū. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Dabar prašau balsuoti dėl viso pasiūlymo priimti rezoliuciją, kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar pereikime prie kito darbo atverkės punkto. Balsuosime dėl šešių pasiūlymų priimti rezoliuciją dėl padėties Birmoje ir ypač toliau vykdomo smurto Rahino valstijoje. Šešių frakcijų rezoliucija pakeitimų nėra. Taigi, Balsuokime dėl šio bendro pasiūlymo, kas už, ačiū, kas prieš. Susilaiko. Priimta. O dabar šeši pasiūlymai priimti rezoliuciją dėl migrantų padėties Libijoje. Prašau balsuoti. Dėl šio pasiūlymo priimti rezoliuciją yra vardinis balsavimas. Otvíram usnesení, e, hlasování, končím hlasování. Prašom balsuoti, balsuoti baigiame. Pasiūlymas priimtas. Taigi, ponios e, ir ponai, tuo balsavimą baigiame. Šios sesijos protokolas bus pateiktas parlamentui tvirtinti kitos sesijos pradžioje. Jei nebus pateikta pastabų, priimtos e, šią sesiją rezoliucijos bus nedelsiant perduotos e, tiems